9 dienos prisijungė prie neprisijungusių parlamentarų grupės LP, SRD bei Žaliųjų Laisvės Europos alijanso frakcijos pateikė prašymus paskirti savo narius į komitetus ir delegacijas. Tinkamas paskirimų sąrašas bus pridėtas prie šio posėdžio protokolo. Jeigu iki protokolo tvirtinimo niekas nepareiš prieštaravimų, tai šios paskirimus laikysime patvirtintais. Kompetingas komitetas komitetas pagal 216 straipsnio ketvirtą dalį darbo tvarkos taisyklių pateikė atitinkamus pakeitimus e,